pajamas, kurios surenkamos. Taigi iš esmės nukertame vieną ranką, kitą ranką liepiame laikyti už nugaros. Tikiuosi, kad problemas padės išspręsti finansinių sandorių mokestis ir kad